Proszę Państwa, Ponios ir ponai. Po tym bardzo intensywnej pracy przedpołudniowej, a także. Po labai intensyvaus posėdžio iš ryto ir taip pat vakarykščio intensyvaus posėdžio atėjo laikas pradėti trečiąją trečiąjį posėdį, trečiąjį komiteto posėdį ir dabar kalbėsime apie deleguotusius aktus. Juos pristatys direktorius Šaps. Norėčiau pasveikinti Jūs, direktoriau. Taip pat sveikinu ir kitus Agri generalinio direktorato atstovus. Šie deleguotieji aktai daugiausiai yra susijęs su bendra rinkos organizacija ir, kaip žinome, pirmas paketas bus lakryčio mėnesį patvirtintas ir keli reglamentai čia e, minimi yra sandėliavimas, valstybių narių informacija, informacijos perdavimo procesas dėl tiesioginių išmokų ir žemės ūkio rinkos aspektų. po to gamintų organizacijų veiklos klausimai ir taip pat žemės ūkio licencijų eksportavimas ir importas. Europos komisija labai daug dirbo rengiant šiuos deleguotusius aktus ir taip pat bandant iš esmės supaprastinti uh, procedūras. Jūs esate gavę atitinkamus dokumentus ir reikiamą medžiagą šiais klausimais ir man atrodo, kad dabar galbūt iš karto suteiksime žodį ponui Šaps, kuris e, pasisakys ir pristatys tai, ką komisija veikia šiuose srityse, ypač turintamenį agri generalinio direktorato veiklą. Taigi prašau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdamas čia šiandien jums pristatyti pirmosius rezultatus mūsų pastaraisiais mėnesiais atlikto darbo rezultatus, darbo, kurį atlikome kartu su Europos parlamentu ir valstybių narių ekspertais dėl darbo programos, kaip būtų galima bendra rinkos organizavimo reglamentus e, priderinti prie naujosios Lisabonos sutarties. Komisaras e, pats pristatė veiklos programą ir taip pat mano generalinis direktorius irgi lankėsi šiame komitete ne kartą ir papasakojo, kaip mes norime organizuoti savo darbą. Čia kalba eina apie 200 įgyvendinimo reg, komisijos reglamentų konsolidavimą, kad būtų toksai kompaktiškesnis, labiau konsoliduotas paketas, pasinaudojant turimomis galimybė, galimybėmis numatytomis Lisabonos sutartyje, e, deleguotose, deleguotose ir gyvendinimo aktuose. Taigi tokiu būdu yra bandoma supaprastinti dabartinius reglamentus, kad būtų galima plačiau išvengti kuo galima daugiau klaidų žemės ūkio išlaidų srityje, taip pat užtikrinti nuoseklesnę žemės ūkio politiką, pasinaudoti geriausios praktikos pavyzdžiais ir galiausiai realiai siekti ekonominio administracinio efektyvumo visame žemės ūkio sektoriuje ir rinkos, žemės ūkio rinkos valdyme. Kol kas mes jau esame šį beitą pakoregavę, ypatingai kalbant apie alyvogių aliejaus sektorių ir ten skirtą pagalbą dėl, dėl tam tikrų lygų, taip pat vynuogynų sodinimo leidimai ir kiti dalykai, su kuriais esate susipažinę. O dabar mes analizuojame pirmąjį supaprastinimo paketo elementą, čia yra toksai platesnis paketas ir čia norėčiau pristatyti keturias iniciatyvas, kurias minėjo pirmininkas ehm, veiklo, gaminto organizacijų veiklos ehm, plėtra, taip pat importo eksporto licencijos ir galiausiai informacijos ir duomenų pateikimas iš valstybių narių pusės. Tai yra svarbus paketas, kurį norėtumėme detaliau pristatyti, tačiau norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad laukia ir tolesni darbai, čia yra tik tai pirmasis dar paketas ir mes vėliau jau per ateinančius mėnesius imsimės kitų darbų, turiuomenė ir 16 metus maistas, daržovės, rinkos standartai, etiketės, skerdenos klasifikavimas ir taip pat deleguotojų aktų reglamentas dėl priekybos mechanizmų ir eksporto kompensavimo išmokų. Aš manau, kad tuos klausimus mes parengsime 16 metais. Bet dabar norėčiau grįžti prie tų iniciatyvų, kurias norime šiandien jums pristatyti ir ypatingai norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad egzistuoja tam tikros iniciatyvos, kurias turės tvirtinti ir parlamentas ir norėčiau pristatyti pasiektą pažangą ir taip pat papasakoti, kur mums reikalingos ir jūsų pastabos. Ir taip pat pasidalinti mintimis apie šias kelias iniciatyvas. Pradėsiu nuo privataus sandėliavimo pagalbos. Čia keisime šešis veikiančius komisijos įgyvenimo reglamentus ir mes ketiname ir toliau laikytis e, techninių tam tikrų parametrų, išskyrus baltymų turinį, kalbant apie intervencinius veiksmus e, grūdinių kultūrų srityje, čia mes taip pat e, analizuosime cukrų sektorių ir taip pat kaip būtų galima atsižvelgti į tam tikrus kiekius ir jų sandėliavimo galimybės mes radome sprendimus diskusijose su valstybėmis narėmis ir suinteresuotais asmenimis, taip pat dalyvaujant ir parlamentui dėl tam tikrų sandėliavimo įrenginių. Ir mes čia esame pasiekę visai nemažai pažangos ir čia, mano manimu, svarbiausia yra tai, kad būtų tinkamumo kriterijų laik, laik, laikomasi operatorių atžvilgių ir kad būtų atitinkamos, atitinkami kiekiai fiksuojami intervencinių veiksmų atžvilgių, taip e, buvo ir anksčiau. Nu, dabar norėčiau pakalbėti apie paslaugų pirkimą, kalbant apie e, dabar gaminto organizacijas tam tikros veiklos pirkimas iš išorės, tarkim, buhalteriniai veiksmai ir visos kitos užsakomosios paslaugos, kuriomis gali naudotis e, gamintojų organizacijos. Ir taip pat čia papildomi ir lankstumo aspektai. Yra aiškios taisyklės dėl tarp valstybinių gamintojų organizacijų pripažinimo ir gamintojų taip pat įvairiose sektoriuose veikiančių gamintojų organizacijų, tarp šakinių tokių organizacijų, kur valstybės narės gali irgi kažkaip na, pripažinti tokias organizacijas. Ir kons, mes čia konsoliduosime ir keisime tris šakinius komisijos gyvenimo reglamentus dėl um, kanapių apie, atsiprašau, apinių, tabako ir šiltarpių. Taip pat trečioji iniciatyva, kuri yra susijusi su licencijomis, kurios yra reikalingos importui ir eksportui, importuojant ir eksportuojant žemės ūkio produktus. Čia norėtumėme irgi numatyti bendrą teisinį pagrindą, į kurį patektų 3 plus 6 veikiantys įgyvendinimo reglamentai. Ir norėčiau pabrėžti, kad visų produktų atžvilgių, kuriems taikomi, taikomos tarifinės kvotos ir preferencinio importo licencijos, visa tai bus išsaugota naujame konsoliduotame akte. Taip pat norime sumažinti produktų skaičių, produktų skaičių, kuriems reikalingos licencijos kai licencijos veikia tik kaip stebėsenos priemonė. Nes dabar yra kur kas veiksmingesnių būdų, kai būtų galima įvertinti įvairius kiekius patenkančius į mūsų rinką, ypatingai mokesčių stebėsenos sistema, taksut sistema. Nes Tai yra tikrai labai patikimas ir galingas instrumentas, priemonė, kurią galima naudotis. Taigi licencijos ir kiekiai licencijoms bus susiję tik su preferencinėmis kvotomis ir tam tikrais atžvilgiais yra labai daug svarbių produktų. Žiūrėk, žiūrėk. Etilo alkoholiui ir cukrui ir kanapėms. Čia pagal dabartinę nomenklatūrą yra taikoma atitinkama klasifikacija ir mes kartu su OLAF kolegomis daug dirbame, nes čia licencijų sistema nebūtinai yra pats geriausias sprendimas kovojant su sukčiavimo visokiais elementais. Taip pat dar turime žiūrėti, kokios yra galimybės su grūdinėmis kultūromis, kad būtų galima užtikrinti dažnesnius ir em, tokius e, gyvybingesnius e, skaičius iš taksų sistemos. Ir tą norėtumėme, tuos skaičius norėtumėme generuoti kas savaitę. Ir dar viena priemonė, tai yra kiekybinės ir kokybinės informacijos gavimas iš valstybių narių apie įvairias rinkas ir mūsų stebėseną. Čia svarbiausia dalis yra ta, kad mes galutinai pasirūpinsime, kad valstybės narės neteiktų nulinės tokios informacijos ar deklaracijų tokiu būdu 70 procentų bus sumažintas tas e, krūvis, su kuriuo susiduria mūsų partneriai valstybės narėse, tai yra tikrai sistemos didžiulis supaprastinimas ir tokiu būdu galime užtikrinti e, duomenų patikimumą geresnį. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad mes savo ruoštų Labai džiaugiamės tuo atliktų darbų ir ekspertų grupė buvo labai veiksminga rengiant šiuos teisės aktus. Tame procese dalyvavo ir sekretoriato nariai ir aš manau, kad mes gan greitai galėsime pateikti ir daugiau jums informacijos apie teisės aktų projektus. Čia, aišku, reiks tokios e, daugiau užsamesnės informacijos, e, lyginant su tais dokumentais pažymomis, kurios buvo atsiūstos šiandieniniams diskusijoms tos techninio pobūdžio pažymos daugiau. Taigi ačiū pirmininkė tiek ir mielai atsakyčiau į klausimus. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Jako pierwszy zabierze głos. Labai ačiū gerbiamam direktoriui ir pirmiausia, aš norėčiau paprašyti mūsų pagrindinio pranešėjo BŽUP reformos klausimais iki 20 metų ir bendro rinko organizavimo klausimo pono Danton pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti komisijai už padarytą pristatymą. Apgailestauju dar kartą dėl to, kad visiškai nėra kontaktų tarp tarnybų ir pranešėjo, rengia, ir pranešėjo prieš deleguotojų tekstų paskelbimą. Yra skubos šiame darbe, nes kai kurios rinkos išgyvena didžiulių sunkumų ir vienintelė tikrai veiksminga aktyvi priemonė tai sandėliavimas ir todėl būtina tekstus parengti sparčiai. Aš išklausiau e, patiktą paaiškinimą e, Aš apibendrinsiu, e, aptarsiu dar kartą pristatytus tekstus. Aš akcentuoju tai, kad supaprastinimas neturėtų vykti e, per aukojimą ir e, sim, supaprastinimas turėtų e, vykti be papildomos administracinės naštos ir būtent e, taikydamas šį kriterijų, parlamentas ateityje ir vertins visus jam patektus tekstus su paprastinimui. Buvo akcentuotas vienas konkretus dalykas, tai duomenų perdavimas iš valstybių narių ir supaprastinimas. Apie supaprastinimą. Uh, E, pavyzdžiui, kalbant apie pieno observatoriją, reikia e, panaudoti duomenis, kurie perdodami sparčiai ir tai turi būti patikimi duomenis. Taip pat e, tuo metu, kai, kai daugiau dėmesio skiriame rinkoms, jeigu mes nebūsime atsargus ir atidus, mes dėja neišvengsime naujų krizių mes nesugebėsime reaguoti į krizės, kurios iškyla. Todėl turime turėti tokių koregavimo priemonių, pasitelkti naujausias technologijas, tačiau tos priemonės turi būti e, palaikomos tų duomenų, kuriuos veiktų veikėjai vietoje ir komisija prireikus turėtų veikti, pradėti veikti tuomet, kai kažkas įvyksta, kai situacija susidaro, o ne praėjus trims mėnesiams po to. Uh, Kaip sakiau, tai tik atskleidžia, kaip svarbu e, informaciją gauti laiku. Pavyzdžiui, tai taikintina, kalbant apie pieno observatoriją. Ačiū toliau, ponas Būda. Ir taip pat kiti norintys pasisakyti turėtų man duoti ženklą. Doar e, o rekomandarę să fac mai degrabă. Labai ačiū pirmininkė ir labai ačiū už pristatymą. Turiu rekomendacijų komisijos atstovams dėl informacijos rinkimo iš valstybių narių. Ir dėja pateiksiu gana neigiamą pavyzdį susijusi su Rumunijos bendradarbiavimu su komisija. Tai karštas klausimas dabar - pieno kainos. Pieno kainos yra 22 euro centai už litrą pieno, tačiau ūkininkai gauna 0,10 eurocentų už litrą. Taigi reikia pakeisti informacijos rinkimo būdus. Nepasitikėkite vyriausybės pateikiamą informaciją, nesvarbu ar kairiųjų ar dešiniųjų vyriausybė. Turite susisiekti su gamintojų asociacijomis, nes jos turi tikrus duomenis. Ačiū. Matau, kad ponas Kušmek nori pasisakyti. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Direktoriaus Šaps, labai ačiū už mums pateiktą informaciją, tačiau kaip didelės ES šalies, Lenkijos atstovas, noriu paklausti, kodėl nacionaliniai vokai skirti pieno ir mėsos gamintojams. Tie vokai, kuriuos parengė komisija, tokie kuklus. Mūsų šaliai skirti vokai itin kuklus, net 29 milijonų eurų neskirima, net 7 procentų viso paketo, visos sumos. Ir aš nemanau, kad tai atspindi situaciją mano šalyje. Tiek pieno, tiek mėsos gamintojai visoje Europos Sąjungoje sunkiai verčiasi. Bet Lenkijoje e, šiemet e, buvo seniai neregėta sausra ir todėl sumažėjo gamyba, pieno gamyba sumažėjo ir dabar uh, mažėja ir mėsos gamyba, nes e, rudenį trūks pašarų ir labai tikėtina, kad e, tai apsunkins situaciją. Tokia simbolinė komisijos teikiama parama tikrai nepadės išspręsti mūsų problemų. Lenkijos žemės ūkio ministerija teikia pagalbą, tačiau tos pagalbos nepakanka. Aš norėčiau paklausti, kodėl teikiama parama tokia neproporcinė teisinga, kodėl neatsižvelgta į Lenkijos gamintojų problemas, kodėl su mums taip elgiamasi. Ačiū. Ar būtų noriu, daugiau norinčių pasisakyti? Kaip matau, daugiau klausimų nebėra? Ne. Ponas Buda. Dar vienas dalykas. Tai susiję su komisijos teikiama pagalba valstybėms narėms. Neseniai komisija paskirstė 500 milijonų eurų, tačiau manau, kad komisija turėtų žengti toliau, ne tik išmokėti lėšas. Komisija turi pažiūrėti, ar lėšos pasiekia ūkininkus. Apgailestauju, bet tenka pažymėti, kad iš 11,4 milijonų, kurie buvo skirti Rumunijai, tarp 3-4 milijonų eurų bus sumokėta įmonėms siūlančioms rumunišką produkciją, o ne patiems gamintojams. Taigi žiūrėkite, kas vyksta su pinigais, kurie siunčiami valstybėms narėms. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nėra, aš trumpai išsakysiu savo nuomonę. Manau, kad nepakankamai dėmesio skiriama bendram rinko organizavimui. Taip pat manome, kad e, intervencinėms priemonėms neskiriama pakankamai lėšų. Ir todėl situacija nestabili, Europos ūkininkai sunerime. Mes manome, kad ūkininkų lūkesčiai buvo kur kas didesni, jie tikėjosi daugiau, dar ir dėl to, kad žemės ūkio gamyba e, ypatingas sektorius yra, tai ten galimi dideliai sviravimai, situacija nestabili ir tai atsispindi žemės ūkio produktų rinkoje. Mes baiminamės dėl deleguotojų aktų, nes pasirinkta formulė mus itin nustebino. Kai kurie siūlomi sprendimai buvo labai netikėti. Ir mes norėtume gauti daugiau informacijos dėl deleguotais aktais siūlomų sprendimų. Deleguotieji aktai neturėtų nukrypti nuo bazinių teisės aktų. Tačiau dažniausiai gyvenimas yra sudėtingas ir žinome, kad komisija tokiu būdu bando išlaikyti savo svarbų vaidmenį, kurį ji vaidino prieš įsigalbojant Lisabono sutarčiai, kuomet e, galių pusiausvėra tarp institucijų buvo kitokia. Na, dabar reikalai pasikeitė, taigi į tai teks atsižvelgti ir prašau atsižvelkite ir į tai, ką aš sakiau apie ūkininkų viltis ir lūkesčius, bei iš šio komiteto viltis ir lūkesčius. O dabar, direktoriaus Šaps, galbūt galėtumėte atsakyti į klausimus ir pakomentuoti pasisakymus. Žodis Jums. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti atsakymus į kai kuriuos klausimus, ne į visus, nes ne visi priskirtini šių diskusijų temai ir mano kompetencijoms. Mūsų pagrindinis tikslas tai pagerinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir palengvinti duomenų perdavimą parlamento narys Danton iš tikrųjų pataikė kaip ir štų į akį, pasisakydamas tai viena iš silpnųjų vietų, kurias identifikavome praeityje ir yra vykdoma keletas e, veiksmų, kad e, padidintume savo gebėjimus analizuoti rinką, kad turėtume duomenis kurie, kurie būtų aktualūs, neseni, patikimi, labiau reprezentatyvus ir prieinami mums. Ir, ir mes naudosimės e, egzistuojančią sistemą ir mes neapsiribosime vien formalių deleguotojų teisės aktų pakeitimu, sieksime, kad viduje tarnybose mes tuos skaičius panaudotume sparčiau ir sisteminiu pagrindu. Ir aš esu tikras, kad turėsime rezultatų, uh, E, jei dirbsime tuo pagrindu, tų duomenų pagrindu, kuriuos mums teiks valstybės narės. Tačiau sunkumas iškyla tas, kad mes galime remtis tik duomenimis, kuriuos siunčia valstybės. Ir kai kurių rinko atveju vėlavimas yra ilgesnis, nei mums norėtųsi. Tačiau žiūrėsime, kaip mums seksis pagerinti duomenų perdavimo spartą ir užtikrinti, kad duomenys būtų tikslus kalbant apie rinkų valdymą, remiantis turimą informaciją, taksud stebėsenos sistema yra e, priemonė, kurią vis labiau remiamės. Turime jau aštuoneris, aštuonerių metų patirties e, sistemos tobulinimo ir tuo tarpu matome, daug žadančių ženklų. Gauname duomenis greitai, duomenis atspindi realią padėtį ir aiškinamės, ar galėtume pritaikyti tas priemonės ir prekybinių aspektų atveju, daryti tai dažniau ir giliau. Toliau kalbant apie procesą, ir čia remiuosi jūsų komentarais, ponė pirmininkė, mums svarbu E, pasiekti visus interesų, visų interesų atstovus. Todėl esame čia šiandien, kad pristatytume, apie ką buvo kalbėta įvairiose ekspertų grupėse. Pakartosiu, parlamentas e, yra kviečiamas dalyvauti mūsų diskusijose ir aš žinau, kad mes glaudžiai dirbsime drauge su parlamento techniniais darbuotojais šiame parlamente. Ir tikrai raginčiau jūs toliau e, renkti šias diskusijas, nes, kaip žinote, bus kitų iniciatyvų iš kitų sričių ir mes norėtume, kad jūs įsitrauktumėte į darbą kiek įmanoma ankstyvesniu etapu. Ir šiuo konkrečiu atveju, remdamasis tuo, kas pateikta ir remiantis e, e, visų dalyvavusių šiame procese požiūriu, E, aš sakyčiau, kad tai buvo labai atviras procesas, visi turėjo galimybę išsakyti jiems rūpimus e, klausimus, ir, o mes turime galimybę šiandien pateikti techninius paaiškinimus klausimais, kuriuos jūs pageidautumėte e, giliau e, išsiaiškinti, todėl darau išvadą, kad jūs taip pat labai rimtai vertinate šį dialogą. Ačiū. Jei nėra kitų, jei nariai neturi daugiau kitų klausimų, tuomet norėčiau padėkoti direktoriui Šaps ir kitiems Europos komisijos atstovams, padėkoti už mums sutiktą informaciją. Dabar siūlau pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Jūs tikriausiai prisimenate, kad 17.30 numatytas bendras e, Envi ir Deve komitetų e, posėdis, kur kalbėsime apie E, apsirūpinimo maisto produktai sauga, nes e, ir tie pasaulinė maisto diena. Norėčiau, kad dalyvautumėte tame posėdėje, ponios ir ponai, ten bus trys komitetai. Nenorėčiau, kad mūsų agri komiteto narių ten visai nebūtų. Ir pusė šešių tame posėdėje pasisakys mūsų koordinatorius. Ačiū komisijos atstovams. Dabar periname prie 11 darbo tarkės punkto. Keitimosi nuomonėmis dėl augalo veislės teisinės apsaugos ir neseniai Europos patentų tarnybos primto sprendimo dėl galimybės patentuoti augalų savybės. Kalbėsime apie E, augalų veisėjų teisės. Kolega Janas Huitema atkreipė agrikoordinatorių dėmesį šį klausimą ir neseniai e, Europos patentų biuras savo išplėstinėme valdybos posėdėje priėmė e, svarbų sprendimą, kuris aktualus maisto apsauginimo maisto produktais saugos kontekste. Todėl agri koordinatoriai nusprendė surenkti diskusiją šią temą šiandienos posėdį. Čia šiandien yra komisijos atstovai, kurie yra šios srities ekspertai. Todėl siūlyčiau pradėti mm, suteik, mm, nuo žodžio suteikimo kolegai, mūsų kolegai Janui Huitemai, kad jis E, išsakytų savo nuomonę, e, papasakotų apie tai, kas jam rūpi, nes tai buvo jo iniciatyva, o po to prašysiu Europos komisijos atstovų pakomentuoti tą klausimą ir paskui nariai turės galimybę užduoti klausimus. Žodis ponui Hoitemai. Ačiū pirmininkė kolegos. Tai sudėtinga tema ir todėl kalbėsiu oland, olandiškai. Noriu visų pirma padėkoti kolegoms, kurie paremė mane. Įtraukiant šį klausimą į komiteto darbo atvarkę, manau, kad tai tikrai svarbios diskusijos, svarbi tema. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šių metų kovo 15-ąją Europos patentų e, biuro apeliacijų valdyba priėmė sprendimą dėl taip vadinamo pomidorų ir brokolių atvejo dabar galime, galima prašyti, e, pateikti prašymą dėl patento augalams, dėl, dėl augalų savybių. Tai tikrai labai ilgai svarstomas klausimas, turiuomenį patentuotinų augalų savybių. Prieš keletą metų parlamentas priėmė rezoliuciją šią temą ir priejo išvados, kad, Europo, kad reiktų kreiptis Europos patentų tarnybą net ir suteikti galimybę patentuoti ne, tuos, ne tas veislės, kurios išvedamos pasitelkus įprastines, e, įprastinius selekcinius metodus. Mm, augalų veisėjai nori ypač susitikrinti galimybę į, į ža, žaliavinę medžiagą ir po to parlamentas priėmė sprendimą, e, šią temą, tačiau jo, po to niekas jokių veiksmų nesijėmė. Labai svarbu išlaikyti Europos augalininkystės augalų veisimo sektoriaus novatariškumą. Mes visada akcentavome galimybę užsitikrinti teisę į, į genetinę medžiagą, genetinės žaliavas, nes nuolatos yra išvedamos naujos augalų veislės Būtent to mums labai reikia, siekiant apsirūpinti e, maisto produktų saugumu. Pasaulio e, žemės ūkio ir maisto organizacija akcentavo, kad pasaulyje e, maisto, produktai, maisto produktų gamybai naudojamas konkretus skaičius veislių. 19 tūkstančių. Tačiau e, lieka vis mažiau veislių ir tai kelia sau grėsmę e, apsirūpinimui maisto produktais. Todėl, kaip tokia situacija e, reiškia, kad iškyla grėsmė šimtams augalų veislių, taip pat mokslinių e, E, tyrimų programos. Šiuo metu yra pateikti prašymai dėl 260 patentų vien e, daržovėms ir manome, kad po to paskutinio Europos patentų e, tarnybos sprendimo labai išauks tokių prašymų skaičius ir svarbu, kad komisija dabar imtųsi veiksmų ir kad būtų išlaikytas tam tikras spaudimas raginu Žemės ūkio komitetą priimti sprendimą rezoliuciją, kuriame raginame komisiją atsižvelgti į, į prašymus leisti patentuoti augalų veislės, kurios išvedamos pasitelkiant e, pa, įprastinius metodus. Mes noriu, kad nebūtų jokios sumaišties. Mes visiškai nesikesiname į biotehnologijų direktyvos nuostatas. Aš e, ne prieš e, novatoriškų E, kažkokių tai išradimų patentavimą, bet manau, kad atsivėru, atsivėrus galimybėj patentuoti augalų savybės iškils grėsmė augalų įvairoviai. Tai yra pavojus, kuriam turime pasipriešinti, turime skirti e, novatoriškumą, išradingumą ir, ir tikrus išradimus. E, Ačiū už pristatymą. Dabar norėčiau pakviesti komisijos atstovus pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Otema, gerbiami Europos parlamento nariai. Nu, norėčiau padėkoti už galimybę suteiktą komisijai pakomentuoti šį labai sudėtingą klausimą dėl augalų įvairovės teisių ir patentų. Komisija žino, kokį priėmė sprendimą šiuo metu kovo mėnesį išplėstinis patentų biuro, išplėstinė patentų biuro valdyba kalba eina apie augalus, kurie išvesti įprastinių biologinių procesų metu. Ir kelios pastabos. Pirmiausia, šis sprendimas be jokios abejonės priimtas nepriklausomos organizacijos, tai yra Europos patentų biuro, tai nėra Europos Sąjungos priimtas sprendimas, tai čia toks svarbus skirtumas, bet aš, aišku, mes suprantame, kokių politinių padarinių tai turės tas sprendimas, taigi akivaizdu, kad tai yra svarbus klausimas ir mes labai atidžiai stebime tokio sprendimo pasiekmes. Taip pat matome, kad buvo išsakyta susirūpinimų e, selekcininkų, iš selekcininkų pusės, kai kuriuose valstybėse ir bendrai visuomenė yra su, daug sunerimaujama, taigi svarbu, kad būtų aptariama šis klausimas būtent dabar. Komisija taip pat supranta ir puikiai prisimena Europos parlamento 2012 metais primtą rezoliuciją dėl šio konkretaus klausimo ir dėl šios priežasties komisija įsteigė ekspertų grupę veikiančią šioje srityje. Ta ekspertų grupė ją sudaro 15 ekspertų iš įvairių, įvairios kilmės ir turinčių įvairias nuomonės. Tai nėra patentų specialistai, bet tai yra ekspertai, kurie, pavyzdžiui, na, nebūtinai palankiai e, vertina apsaugą patentais. Ir taip pat yra svarstomi tos ekspertų grupės įvairūs klausimai, kurie yra susijęs su šia direktyva. Uh, Na ir vienas klausimas, kuris yra susijęs su augalų išvestų esminių biologinių procesų būdu patentavimo. Taigi ši darbo grupė vis dar dirba, veikia ir mes tikimės, kad tos ekspertų grupės analizė ir nuomonė bus paskelbta metų pradžioje, dar jau pirmininkaujant Niderlandams ir mes taip pat skaidrumo e, tikslais e, visiems suteiksime galimybę susipažinti su tą nuomonę. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad ir komisijos tinklapyje bus galima gauti, galima gauti daug informacijos, būtent ten yra ir ekspertų grupės sudėtis, ir jų e, posėdžių protokolai paskelbti. Taigi komisija remiantis šią nuomonę, aišku, labai atidžiai remdamasi šią nuomonę išanalizuos, aišku, ekspertų grupės išvadas ir tada pagalvos, kokiu reikia imtis tolesnių žingsnių šioje srityje. Tačiau aš žinoma suprantu, kad jūs skubiai norite, kad būtų sprendžiamas šis klausimas ir kad nereiktų laukti ekspertų grupės nuomonės ar išvadų, bet aišku, mes tuo metu irgi ieškome tokių trumpalaikių sprendimų, kuriais būtų galima bent jau patenkinti suinteresuotos menų lūkesčius. Ir aš galiu pakalbėti jau apie kelis, kelias mintis. Mes bandome gyvendinti bandomąjį projektą, tai yra patentų tarnybos ir e, augalų rūšių tarnybų atstovai galėtų tarpusavyje bendradarbiauti, būtent kalbant apie tam tikrų patentų išdavimus, nes e, tai yra e, su patentais susiję dalykai ir čia turi būti laikomas tam tikrų kriterijų, novatoriškumo, įvairovės ir panašiai. Ir ponas pana Oitema iškėlė tokį esminį klausimą, bet iš dalies tą klausimą galima išspręsti e, įvertinus e, dabartinę padėtį. Taigi ačiū uždėmesi ir aš mielai atsakysiu į klausimus, jeigu jų būtų. Ačiū. Dėkoju Aš nepristačiau jūsų Žanlių Gal, kuris atstovauja Grau generaliniam direktoratui, ne Agri generaliniam direktoratui. Taigi, dėkoju Jums ir Jūs pirmąjį kartą, man atrodo, lankotės mūsų komitete. Dabar Hanės Garcija pasakys pirmoji. Pues muchas gracias, presidente. <clears throat> Muchas gracias. Ačiū pirmininkė ir ačiū taip pat ir komisijai už paaiškinimus ir kalbėtojui už tai, kad atkreipė dėmesį į šį temą, ji labai svarbi. Komisija turėtų užimti rimtą poziciją šio klausimu, nes jeigu e, žemės ūkis turi tvarkyti su kažkokiu klausimu, tai būtent yra augalų veisimo klausimas ir sėklų klausimas. Tai yra sritis, kurios jie yra daugiausia inovacijų. Nuo 61 metų e, buvo galima plėtoti selekciją, augalų veislės ir prašyti patentų šio klausimu. Nu, tačiau dabar Europos patentų agentūra kelia pavojų e, tai plėtotiai, Ir naujoji direktyva yra nesuderinama su augalų patentų išdavimo tvarka ir patentais sėklomis. Ir kadangi Europos patentų biuro naujasis sprendimas ir naujoji tvarka lems tai, kad augalų ypatybės bus patentuojamos, netgi tos E, ypatybės, kurios nebuvo išvestos. Tiesiog bus galima užpatentuoti bet kokį geną esantį gamtoje ir bet kokia įmonė gali patentuoti geną ir uždrausti kitiems juo naudotis. O dabar veisėjas, selekcininkas galėjo naudotis uh, visais genais, net ir tuos, kur, tais, kuriais naudosi kiti veisėjai. Taigi, jeigu bus patvirtinta nauja tvarka, selekcija gali tapti neįmanoma. Taigi, komisija turėtų veikti atsargiai, nes tikslas yra žengti į priekį, kaupti žinias, o ne trukdyti privačioms iniciatyvams, viešoms iniciatyvoms, moksliniams tyrimams ir kurti kliūtis. Europos patentų biuras neturi kurti kliūčių, jie turi prisidėti prie mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų, skatinti mokslininkus e, toliau tyrinėti ir užtikrinti, kad e, tas rytis bus patraukli ir privatiems, ir valstybiniams veikėjams jokių būdų neturėtume kurti kliūčių, taigi reikia labai atsiž... gerai atsižvelgti į būsimų politinių sprendimų pasiekmes ir jų įtaką moksliniams tyrimams ir lėtrai, nes e, moksliniai tyrimai gali išnykti, nes patys savo kišame pagalius ratus. Ačiū. Pan posel Hausling. Ponas Hauslingas. Kągi, liberalai ir žalieji retai sutarė tarpusavyje, bet šiandien puikiai sutarė. Mes tikrai pritarėme liberalams ir manau, kad dauguma ir kitų kolegų tam pritarė. Aš prieš penkeris metus Europos parlamente prisidėjau rengiant bendrą rezoliuciją, kuri buvo didelė balsų dauguma patvirtinta parlamente. Ir buvo pavadinimas jos Nepatentuokime gyvybės. Mes ten bandėme kritikuoti tai, kaip Europos patentų biuras taiko labai aiškę taisyklę - neleidžiama patentuoti proceso gyvybės ir, ir panašiai. Ir aišku, veisimo procedūros, pavyzdžiui, tokių procedūrų patentavimas irgi nėra įmanomas. Ir tai netitinka dabar veikiančių taisyklių. Mes tai akcentavome komisijai ir komisija turėtų uh, kalbėti su Europos patentų biuru. Aišku, Europos patentų biuras nepriklauso nuo Europos Sąjungos, ten yra ir kitų šalių veikiančių tame biure, Turkija, Šveicarija, Šveicarija ir kitos. Ir procesų, procedūrų patentavimas e, nėra primtinas dalykas. Ir panašu, kad dabar Europos parlamentas, e, parlamento nuomonė buvo apeita, bet mes matome, kad čia yra pažeidžiamos e, tam tikros taisyklės ir teisės aktai. Aišku, mes suprantame, kad patentų biuras gyvena iš patentų ir, aišku, čia yra ekonominiai. E, ekonominiai faktoriai labai svarbus, kuo daugiau patentų, tuo daugiau pajamų šiai, šiai, šiam biurui. Taigi čia ir visą tai ir yra, visa ta logika tuo paaiškinama. E, Taigi labai paprastas klausimas. Po to, kai Europos parlamentas patvirtino savo rezoliuciją, kurioje buvo suteikę aiškus įgaliojimai, kas atsitiko po to? Ar komisija darė kokį tai spaudimą biurui, patentų biurui, ar bandė kažkaip pasirūpinti, kad patentų biuras nepatentuotų tam tikrų procesų, procedūrų, kas prieštarauja direktyvai. Taip pat jūs kalbėjote, kad įsteigėte ekspertų grupę, na puiku, bet uh, mes manome, kad pirmiausia reikia daryti politinį spaudimą Europos patentų biurui, nes mes turime pasirūpinti apsaugoti savo e, augalų selekcininkų teisės ir jų darbą. Ir aišku, mes ne tik Žemės ūkio komitete čia turėtume aptarti šį klausimą, turime dirbti ir su kitais komitetais ir kelti tą klausimą ir kalbėti apie Europos e, augalų selekcininkus. Ačiū. Ponas Tarabela. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, mes esame girdėję tokį pasakymą, kad nuosavybė yra vagystė. Aš taip kritiškai nevertinčiau, aišku, situacijos, bet šiuo atveju tai yra tiesa. Kodėl? Todėl, kad patentų tarnybos išplėsnio biuro sprendimas priimtas kovo mėnesį kuris buvo cituojamas, e, būtent tai brokolių ir e, pomidorų atvejis, čia buvo labai rimtas toksai išpolis, kišimasis į viešąją erdvę, nes išduodamas patentas įprastinio, įprastinės selekcijos rezultatui ir išduodamas e, patentas savybei. Tai yra absoliučiai biologinis procesas, o pagal ketvirtąjį direktyvos straipsnį tokie dalykai negali būti patentuojami. Taip pat 53b straipsnio e, patentų konvencijoje nu, nuostatos teigia, kad e, irgi neįmanoma patentuoti tokių dalykų. Taigi viskas yra labai aišku. Na ir atsižvelgiant į tuos du pavyzdžius, mes matome, kad direktyvos nepakanka šiuo atveju. Matome, kad teisėjai gali labai savitai interpretuoti tas taisyklės. Taigi kyla klausimas, ką būtų galima padaryti, kai buvo pasakyta, yra 200 tokių atvejų, dėl kurių bus priimami sprendimai dėl patento išdavimo, daugiau virš nei 200 tokių paraiškų yra pateikta, taigi aš džiaugiuosi, kad kolega uždavė šį klausimą ir aš norėčiau paklausti komisijos to paties, būtent birželio 24 dieną buvo imtasi tam tikrų veiksmų, bet komisija turi aiškiau apie tai pasisakyti. Ir 9844 direktyva numato tam, tikrus, regla, tam tikras nuostatas, bet patentų išdavimas šiuo atveju yra absoliuti vagystė, kaip teisingai buvo pasakyta. Ačiū, panas Agniu pirmininkė, kai Martinas Hauslingas ir mes, nu, mes su Martinu Hauslingu dėl kažko sutarėme, tai tada komisija jau tikrai turėtų rimtai tuo užsiimti. Europos patentų biuro sprendimas buvo priimtas, dėl kurio sukurtas precedentas, nes jie pasakė, kad dabar galima patentuoti savybę, o ne tik augalo rūšį, kuri rodo tokią savybę. O ta savybė egzistavo natūralioje gamtoje ilgiausiai. Ir čia yra trys dalykai kurie iš to kyla. Pirmiausia, etiko, etikos elementas, nes e, gamtos patentavimas neturėtų būti įmanomas, o natūrali evoliucija neturėtų būti stabdoma komercinių paskatų, po to yra teisinis aspektas. Čia keli žmonės apie tai kalbėjo, nes dabar tas sprendimas panaikina skirtumą tarp išradimų ir atradimų. Ir aš manau, kad jūs teisingai tą pradžioje sakėte, ponia Hatula. Ir panašu, kad dėl to patentavimas dabar tampa labai paprastas dalykas. Po to yra komercinis elementas, toks sprendimas neleidžia užsimti natūralią selekciją be, be patentų ir taip pat tai trukdo novatoriš, novatoriškumui nes komercinė gale yra sukoncentruota į stambiaus verslo rankas. Ir aš suprantu, kad Martinas Haslingas tuo labai susirūpinęs, mes to tikrai nenorime matyti. Ir aš norėčiau pateikti pavyzdį gal, galbūt iš praeities, kai žemės ūkis tikrai gavo daug naudos iš natūralių savybių. Tai yra pikdžolių tam tikros savybės. Pavyzdžiui, kada pikdžolės užauga labai aukštos, tuomet jos nukrenta ir tada yra sudėtinga tas žolės nupjauti ir panašiai. Ir tai buvo tokia svarbi savybė. Tačiau, tarkim, tie veisėjai, kurie įtrauktų tą savybę į savo išvestą rūšį ir ne tik norėtų patentuoti tą rūšį, rūšį jie gali, aišku, patentuoti, bet norėtų patentuoti ir tą stovėjimo galio savybę. Tada žemės ūkis būtų daug pralaimėjęs, nes kiek visi turėtų grįžti prie tos pačios rūšies ir tada uh, būtų viskas labai sudėtinga. Laimiai taip nenutiko. Ir taip pat, pavyzdžiui, pažvelkime į pramonės sektorių. Pavyzdžiui, yra Sakykim, jeigu yra i, išrastas koks tai medienos apdirbimo įrenginys vėlgi čia matome, kad gali būti stabdoma inovacija ir nedideliems selekcininkams tai yra aktuolus klausimas, nes inovacija gali būti stabdoma ir naujų rūšių gali mažėti ir komisija panašu, kad nieko nedaro dėl to. Dziękuję. Pan poseł Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch beim Kollegen heute. Ačiū pirmininkė, panas Dorfmanas. Norėčiau padėkoti kolegoms, kad iškėlė šį klausimą, nes aš irgi manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Ir galiu pritarti daugam, kas buvo pasakyta. Aš manau, kad mes turime būti labai atsargus ir nedaryti ir, ir nesumaišyti patento apsaugos ir rūšies apsaugos. Rūšies apsauga reiškia, kad tas, kas išveda naują rūšį, turi teisę naudoti tą rūšį išskirtinėmis teisėmis, išskirtinę teisę į tos rūšies naudojimą ir neleisti kitiems žmonėms pardavinėti tų rūšių. Man atrodo, čia viskas dėl to yra suprantama, bet čia didžiulis skirtumas yra tas, kad yra taikoma išlyga selekcininkams. Ir jeigu selekcininkai yra, gauna tokią apsaugą, jie gali naudoti tą rūšį be jokių pribojimų. Už patentuotos rūšės atveju jie negali naudotis tą rūšimi. Taigi, jeigu nepadarysime tokio skirtumo ir kvesionuosime selekcininkų privilegijas ES, tuomet tas e, selekcinė veikla bus uh, prieinama tik stambioms įmonėms ir bus sudėtinga smulkiems mokslininkams ir akcininkams tuo užsiimti, jeigu jie neturės prieigos prie visų rūšių ir, galėtų, ir negalės naudotis jai, jomis laisvai. Taigi, jeigu tokios prieigos nebus, tuomet mažiau matysime užpatentuotų rūšių, nes bus labai daug, na, ir tokio neiškumo, taigi mes turime kažkaip ir toliau išsaugoti tą išlygą, kuri taikoma selekcininkams. Nes nepakanka to, ką daro tik tai komisija, tiesiog laukia žiūri, kas bus toliau. Mes vietoj to turėtume daryti didesnį politinį spaudimą, kas, kad būtų kažkaip išspręsta ta situacija bih se složila sa prethodnim e, govornicima jer su me kontaktirali mnogobrojni e, proizvođači, uzgajatelji biljaka, ali isto tako predstavnici civilnog sektora koji se snažno protive ovakvoj odluci i zabrinuti su zbog mogućih posljedica. Labai ačiū, pirmininkė. Tam tikrų valstybių atstovai, taipogi jungtinių valstybių atstovai prieštarauja šiai tendencijai. Ir tiesą sakant, daug kas prieštarauja tam Europos patentų biuro sprendimui. kalbėjosi įvairūs gamintojai, pilietinės visuomenės atstovai, jie griežtai prieštarauja šiam sprendimui ir mano, kad jis turės labai sunkių pasiekmių. Taigi pritariu tam, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Taipogi noriu pabrėžti, kad šis sprendimas daro žalą gamintojams ir augintojams, nes gali labai ženkliai padidėti kainos. Dabar kainų augimo netgi negalėsime nuspėti. Ir gamintojams kils daugiau sunkumų įsigijant sėklas ir dauginamąją medžiagą. Taigi situacija dauginamosios medžiagos rinkoje taps sudėtingesnė. Aš nesutinku su tuo, kad e, augalų ir gyvūnų savybės galima patentuoti. Gyvenimas negali būti patentuojamas. Aš su tuo griežtai nesutinku. Ir įmonės, tarp jų ir didžiulės tarptautinės įmonės turėtų nustoti žaisti šį purviną žaidimą. Aš esu dėkinga už patiktą informaciją, už patiktus argumentus. Tačiau po Europos patentų biuro sprendimo e, leisti patentuoti augalų savybės turime reaguoti greitai ir reikia atsižvelgti į 98 44 direktyvos e, atitinkami straipsniai nagrinėja šį klausimą. Ačiū. Ponas Belder. Ačiū pirmininkė, kolegos. Kaip ir jūs, noriu išreikšti susirūpinimą tuo, kad Europos patentų biuras gali patvirtinti patentus augalų savybėms. Tai tikrai susirūpinimą keliantys pokyčiai ir teisės aktuose yra spragų, tas spragas reikia užtaisyti. Europos parlamentas yra patvirtinęs teisės aktus prieš augalų savybių patentavimą ir mes norime, kad komisija imtųsi veiksmų. Pirmininkė, aš manau, kad Europos parlamentas dar kartą turi pasiūsti aišku signalą ir paraginti komisiją priimti atitinkamus teisės aktus šioje srityje. Pone <laughs> Aguil. Senra Rodrygės. Manau, kad e, kolegos jau sakė visus argumentus. Aš norėčiau išsakyti savo pasipriešinimą sprendimui patentuoti augalų savybės. Norėčiau paklausti komisijos, apie kokį projektą kalbama, koks yra bandomasis projektas, kurį minėjo komisija. Kokį projektą vykdo Europos e, patentų biuras ir e, augalų teisių biuras. Apie kokį čia projektą buvo kalbėta? Na, kalbėtojų sąrašas baigtas. Visi norėjo jie kalbėti pasisakė, taigi dabar vėl suteiksiu žodį Europos komisijai. Prašau. Ačiū pirmininkė ir ačiū visiems Europos parlamento nariams išsakysiams nuomonės šiuo klausimu. Pirmiausia, norėčiau atkreipti gerbiamų Europos parlamento narių dėmesį į tai, kad nuo 2012 metų Europos komisija nesėdėjo sudėjusi rankų ir nelaukė, kasgi įvyks. Netgi 2012 metais apeliacinis teismas buvo gavęs atitinkamą bylą nagrinėti ir sprendimas buvo priimtas dėl pomidorų ir tame sprendime nebuvo minimas biologinių procesų patentavimas. Po šio sprendimo vėlgi e, apeliacinis teismas buvo paprašytas priimti sprendimą dėl biologinių procesų ir šis sprendimas buvo priimtas tik tai šių metų kovo mėnesį. Taigi, jeigu norite kaltinti komisiją, kaltinkite, tačiau e, mes turėjome laiko tik tai nuo 2015 kovo, nes tik tai kovo mėnesį buvo priimtas sprendimas, iki tol byla buvo sprendžiama. Taigi, laiko turėjome ne tiek ir daug, o paskui Buvo sukurta ekspertų grupė, ji nagrinėjo šį klausimą, komisija teikia įvairias iniciatyvas ir dabar jūs prašote paaiškinimų, pakeitimų, tačiau jeigu sprendimas bus priimtas dėl paaiškinimų ar patikslinimų, tai tam irgi reiks laiko, nes per vieną dieną nepakeisite priimtų sprendimų, nes tai yra Europos patentų biuro sprendimų. Žinoma, komisija gali daryti įtaką, jos generaliniai direktoratai gali daryti įtaką, mes galvojame apie greitą būdą pakeisti situaciją. Mes galėtume vadovautis nuostatą, kad E, negalima išduoti patentų, e, jeigu tam tikras dalykas nėra inovacija. O augalų savybės, aišku, inovacija nėra. Taigi, vadovaujantį šią nuostatą būtų galima išvengti e, nema, padėties, kai būtų išduodama per daug patentų augalų savybėms. Tačiau iš principo reikėtų svarstyti, ar galima išduoti patentus tam tikro biologinio proceso rezultatui. Ir vėlgi komisija ketina labai atidžiai stebėti situaciją, vertinti situaciją ir priimti sprendimą kitais metais. O dabar, pirmininkė, jei leisite, suteiksiu žodį savo kolegoms iš Santė generalinio direktorato, jie taip pat norėtų pasisakyti šio klausimu. Ačiū, ačiū pirmininkė. Aš norėjau užtikrinti, kad komisija labai atidžiai seka e, diskusiją šio klausimu ir mums e, taip pat nelima kelia Europos patentų biuro sprendimas. Mes norime užtikrinti, kad būtų saugomos selekcininkų teisės kad e, nebūtų apribota prieiga prie augalų genetinės medžiagos ir genetinės įvairovės. Augalai labai svarbus maisto grandinėje ir jie prisideda prie žaliosios ekonomikos, prie geresnių žmonių gyvenimo sąlygų. Taigi labai svarbu, kad būtų suteikta prie, prieiga prie dauginamosios medžiagos. Mes surengėme ekspertų seminarą šiuo klausimu, e, bandėme aiškintis, kokie yra patentų teisės aktai, kokios nuostatos veikia šiuo atveju. Buvo išsakyta daug nuomonių dėl galimybės patentuoti augalų savybės, e, taip kaip ir čia šioje salėje. Tačiau ko, iš komisijos pusės mums reikėtų daugiau padirbėti šio klausimu, reikia geriau bendradarbiauti su Europos patentų biuru, taipogi su augalų srities atstovais. Mes turime parengti aktą augalų selekcijos ir augalų veisimo srityje. Ir yra nemažai duomenų bazių, kuriomis gali naudotis Europos patentų biuras. Jie turėtų vadovautis moksliniais duomenimis ir at, mokslinių pagrindų spręsti patentų išdavimo klausimus. Taigi aš noriu Jūs užtikrinti, kad mes labai atidžiai sekame situaciją. Ačiū. Ačiū. Ar ponas Hoitė man norėtų ką nors pasakyti? Taip, norėčiau padėkoti kolegoms, kad yra toks platus sutarimas ir kad visi mano, jog šis klausimas svarbus. Noriu padėkoti už jūsų indėlį ir manau, kad būtų gerai, jei parengtume rezoliuciją, kad teiktume klausimą žodžiu. kad teiktume klausimą žodžius su rezoliucija, kad padarytume didesnį politinį spaudimą šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. Okej, okay. możemy w takim razie powoli kończyć. Bardzo dziękuję panu posłowi za. Ačiū. Taigi apibendrinsiu. Pone Hoitė, ačiū dar kartą už tai, kad ėmėte šios iniciatyvos ir iškvietė šį svarbų klausimą, nes mūsų kasdienime darbe mes mąstome apie reformas, bendrą žemės ūkio politiką, bendrą rinko organizaciją krizę ištikusią žemės ūkio sektorių, tačiau nepakankamai mąstome apie ateitį. Ir žinome, kad selekcininkų kooperatyvai stiprėja, e, sėklų rinkoje yra, vyksta monopolizacija, koncentracija, o tai ima kelti grėsmę ūkininkų laisvėms bei taip pat vartotojų. Taigi komerciniai klausimai ima dominuoti ir jie gali, jų poveikis gali būti neįjamas. Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybės, komisija turėtų būti ūkininkų teisų sergėtoje, nes ūkininkai neturi pakankamai įtakos rinkoje. Turiuomenį e, naujausių technologijų, mokslinių tyrimų rinką, nes būtent smulkus gamintojai neturės galimybės pasinaudoti naujomis veislėmis. Taigi tai svarbus klausimai ir tikrai juos turėtume svarstyti. Labai žiūrėsiu to, kad yra toks platus konsensusas šiuo klausimu. Ir ir narių, ir komisijos atstovo pasisakymai e, eina tą pačią kryptimį, tai gerai, nes tai. Svarbu žemės ūkio, Europos žemės ūkio novatoriškam pobūdžiui ir maisto produktų saugumui. Ačiū ponui Huitimai, komisijos nariams ir visiems kolegams. Tai dabar 12 darbo tvarkės punktas. Tai yra koordinatorių parengtų rekomendacijų tvirtinimas. Pone, ponas Niklasin paprašė žodžio. Taip. Dėl, man atrodo, paskutinėme puslapyje esantis. 7.2 dėl ekologinio ūkininkavimo antra nuo galo eilutė turėtų būti išbraukta dėl galimų alternatyvų. Kas autorius Taip mes parengsime mm, pataisytą versiją ir ją išdalinsime. Taip, dabar viskas aišku. Turiu prašymą ir ypač kreipiuosi komiteto narius. Nepamirškite ateiti į bendrą jungtinį posėdį 50 salėje, trečiame aukšte. Tikrai reikia agri komiteto narių. Tie, kurie rengėsi dalyvauti, turėtų nueiti iš anksto. Bus vienos minutės pasisakymai koordinatorių, bei taip pat komitetų narių ir mūsų komiteto narių pasisakymai. Dabar dar turime valandą iki to posėdžio kuris prasidės pusę šešių.